Bene. Possiamo iniziare? Do per approvare. Siūlau pradėti posėdį. Siūlau patvirtinti prieš tai buvusio posėdžio protokolą atrodo, kad prieštaravimų nėra, tuomet jie yra patvirtinami. Noriu taip pat pranešti du dalykus prieš pradedant posėdį. Visų pirma, kadangi nebuvo Strasbūro plenarinės sesijos po mūsų paskutinių sustikimų 11 ir 12 balandžio dienomis, tai nėra jokių skubos ar ką nagrinėtinų rezoliucijų. Antras dalykas, šiandien yra tarptautinė spaudos laisvės diena, Tai labai svarbi diena. Turime prisiminti šiandien, kaip svarbu apsaugoti teisę į informaciją ir spaudos bei žiniasklaidos laisvę ir užtikrinti, kad žiniasklaida būtų nepriklausoma. Norėčiau taip pat pakviesti jūs rytoj diskusiją dėl e, žiniasklaidos laisvės 9.30 minučių. Ten kalbėsime taip pat, kaip reikia kovoti su netikromis žiniomis ir dezinformacija. Na, o prieš pradedant mūsų klausimą, norėčiau suteikti žodį ponui Preda, kad jisai pakomentuotų žmogaus teisų pakomitečio delegacijos vizitą į Boliviją 17-21 valandžio dienomis. Dėkoju, pane pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėte man galimybę pasakyti keletą žodžių apie mūsų delegacijos lankymasi Bolivijoje. Delegacijoje buvo penki parlamento nariai, aš, ponas Celler, EPP frakcijos nariai, pona Gomeš iš socialistų frakcijos, Korao iš E, savo frakcijos, FDD. Mes ten lankėmės tris dienas. Keletas žodžių apie mūsų sustikimų turinį, tačiau prieš komentuodamas šį aspektą norėčiau labai karštai padėkoti ES ambasadoriui Lepase, Leon Delatore ir visai jo komandai už pagalbą mums ir už puikų mūsų vizito organizavimą. E, viskas buvo puikiai organizuota, puikiai buvo bendradarbiauta kartu su mūsų sekretorietu. Na, mes turėjome tam tikrą skaičių politinių sustikimų, sustikome su užsienio reikalų ministru, jisai mums pateikė savo poziciją dėl e, užsienio e, politikos, jisai naujas ministras, ką tik tai paskirtas, jisai taip pat e, labai trumpai pristatė daugia tautės Bolivijos valstybės padėtį ir mes kalbėjome įvairius, įvairiomis temomis, keitėmės e, nuomonėmis su juo, taip pat galėjome aptarti su parlamento pirmininkė ir senato pirmininku padėtį. Sustikome taip pat su Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkė ir Žmogaus teisų komiteto pirmininku. Su jais kalbėjome apie žmogaus teisų padėtį, tai buvo pagrindinis mums rūpimas klausimas. Ir taip pat pasikeitėme nuomonėmis, kaip parlamento atitinkami komitetai sprendžia šitos klausimus. Mūsų pašnekovai nelabai teigiamai žiūri į mūsų filosofiją ir mūsų bandymą susijęti žmogaus teisės su užsienio reikalais. Mes paaiškinome mūsų delegacijos e, tikslus ir pakomentavome taip, pakomentavome mūsų požiūrį į žmogaus teisės ir jų gynimą. Aišku, ne visuomet lengva buvo keistis nuomonėmis šitais klausimais ir mes jautėme tam tikrą įtampą e, tame, kaip, kaip mūsų pašnekovai komentavo mūsų poziciją dėl žmogaus e, teisių. Mes taip pat susitikome mūsų e, vizito pradžioje su kai kuriomis vietinėmis Bolivijos nevyriausybinės organizacijomis bei su kai kuriomis tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis dirbančiomis Bolivijoje. Kai kurios iš jų yra mūsų remiamos ir mes išklausėme tų organizacijų atstovų pakankamai e, griežtų kritinių pasisakymų apie tai, kaip Bolivijos valstybė elgesi su tomis organizacijomis. Bolivijos režimas yra revoliucinis režimas, bet re, revoliucija ne visuomet gerai e, dera su žmogaus teisėmis. Tad e, tos organizacijos ir vietinės, ir tarptautinės e, yra sunerimusios dėl to, kaip e, su jomis elgėsi Bolivijos vyriausybė. Paskui e, kitomis dienomis mes e, susipažinome su trimis projektais, kuriuos remia ES. Vienas iš tų projektų susijęs su San Pedro kalėjimu, Lapase. Ir e, su Lavieha jaunimo kolonija mes e, matėme, kaip to projekto platmeje yra naudojamas menas, dirbant su jaunimu, kuris e, su, su, su jaunais e, kaliniais. Ir e, galėjome ir iš jų išgirsti, ir iš tų įstaigų darbuotojų apie tuos projektus ir matėme, jog ES lėšos panaudojamos taip pat dirbos atkūrimui bei teritoriniam planavimui vietinių lygmenių. Tai e, mes galėjome įsitikinti e, ir pamatyti, kaip e, panaudojamos ES lėšos. Paskui paskutinę dieną vėl susitikome su nevyriausybinio organizacijų atstovais, su moterų teisų gynimo organizacija, nes paradoksalu, bet Bolivijoje daugiau negu 50 parlamento narių yra moteris, kad moteris puikiai atstovaujamos, tačiau smurto prieš moteris lygis yra labai aukštas toje valstybėje. Ir e, to būdu galėjome pasikalbėti su moterų gynimo organizacijos atstovais tiesiogiai, bei e, sustikome taip pat su viena asociacija, kurie viena vertus kaip ir oficiali e, režimo asociacija, jinai e, užsima paaugliais ir vaikais, nepilnamečiais, dirbančiais nepilnamečiais, nes Bolivijoje teisės aktai jau nuo, deš, teisės aktai jau nuo dešimties metų nepilnamečiams leidžia dirbti. Ir e, ta organizacija iš principo gynė režimo poziciją, jog dešimties metų amžiaus paaugliai jau gali tapti darbuotojais ir dirbti tai aišku yra gana kvestionuotinas požiūris ir mes bandėme aiškinti jiems, jog e, pakeisti situaciją galbūt būtų ir pageidautina šito požiūriu. Dėkoju. Dabar ponas e, Asis, dvi minutės. Dėkoju. Aš e, norėčiau pabrėžti, jog mūsų delegacijos vizitas puikiai praėjo, ponas Preda e, vadovavo e, delegaciją, jisai užtikrino visas galimybės visiems pareikšti savo pozicijas. Pastaraisiais metais Bolivijoje mes e, stebime tam tikrą pagerėjimą socialinėje e, srityje, tačiau dėl žmogaus teisių kyla susirūpinimo. Visų pirma, dėl to, kad kad sistemingai yra kvestionuojamas valdžių atskirimas ir e, teisingumo institucijų nepriklausomumas, kai e, kurie opozicijos nariai yra persekiojami, siekiant juos e, izoliuoti nuo politinio gyvenimo ir nuo busimų rinkimų mes susitikome su nevyriausybinėmis organizacijomis ir e, jos mums e, pasakė, jog cenzūra vis didėja Bolivijoje, dėl to yra tam tikrų e, autokratinių poslinkių, dėl kurių kyla sunerimas. Nerimas, atsiprašau. Kita vertus, e, dažnai Bolivijos teisės nacionalinės teisės principai prieštarauja kai kuriems e, tarptautinės teisės principams, pavyzdžiui, dėl kūno bausmių, dėl moterų e, teisių, o apskritai tas vizitas praėjo puikiai ir e, mūsų parlamento nariai taip pat labai smarkiai prisidėjo prie to vizito sėkmės. Dėkuoju. Dėkuoju už komentarus šitą temą ir už pirmąją grįžtamąją informaciją apie šį vizitą. Na, o dabar klausimas apie verslą ir išorinę ES e, politiką. Manau, kad tai yra labai svarbi tema. Norėčiau pasveikinti šio klausimo dalyvius. Mes e, surengėme šios klausimus kartu su DRUA ir INTA komitetais. Norėčiau padėkoti ponui Langė, INTA komiteto pirmininkui, už tai, kad sutiko ko pirmininkauti e, šiam posėdžiui. E, trys darbo grupės E, bus šiuose klausimuose, kurios pristatys tris pagrindinės temas ir paskui bus klausimų ir atsakymų raundas. Pirma e, darbo grupė e, dirbs nefinansinių ataskaitų ir reikiamo stropumo klausimo. Antroji darbo grupė jungtinių tautų gairės ir teisų gynimo e, priemonės ir trečia darbo grupė jungtinių tautų e, saistomo pobūdžio e, nuostatos ir priemonės. Na, o dabar žodį perdodu ponui Langė, kuris pirmininkaus pirmai posėdžio daliai. Prašom. Labai ačiū gerbiamas pirmininkė, kolega, kole, e, kolegos. Išorės santykiai ir žmogaus teisės kaip dalis priekybos santykių yra labai svarbus dalykas. Mes E, taikome taisyklės, kurios skirtos e, žmogaus teisėms ir darbuotojų teisėms konkrečiai įtvirtinti, e, numatyti sutarimuose priekybos skyriai dėl tvaraus vystimosi. Ir mes siekiame pagerinti padėtį praktiškai taikant principus, taip pat bendrųjų preferencijų sistemą plus taikydami 27 tarptautinės žmogaus teisų konvencijos taip pat galioja, mes jas taikome 8 TDO konvencijos, aplinkosaugos teisės konvencijos ir įvairūs reikalavimai. Egzistuoja daugybė priemonių, kuriomis galime pasinaudoti. Pasaulinė e, priekybos situacija pakito. E, atsirado globalios vertės grandinės e, prekės iš vienos, mažiau prekių iš vienos į kitą šalį keliauja. Didžioji dalis prekybos susidaro iš prekybos dalimis e, prekių, o ne pačiamis prekiamis. E, neseniai buvo patvirtintas dokumentas dėl mineralų išgaunamų konfliktų zonose. Dokumentas apima kalnakas kasybą, perdirbimą, lydiklas ir galutinį produktą. Ir taip pat e, mes esame patvirtinę privalomas įmonių socialinės atsakomybės taisyklės. E, rezoliuciją dėl tekstilės sektoriaus neseniai patvirtinome. Ir taip pat e, kalbame apie, raginame įvesti privalomus reikalavimus pasaulinėje vertės grandinėje tekstilės sektoriuje. Mes e, būtent tokiu taip vertiname įmonių atsakomybę globalioje pasaulinėje vertės grandinėje ir siemė tai su ekonominėmis grandinėmis, grandimis. Tai yra ES pagrindiniai principai. Valstybės narės dirba skiriai taip pat. Pavyzdžiui, Prancūzija reikalauja privalomų taisyklių e, įmonėms ir yra patvirtinusi įstatymą e, numatyti atskaitomybės reikalavimai atitinkami įmonėms. ES korporacijos taip pat turi laikytis tam tikrų atskaitomės reikalavimų ES lygmenių. Bet turime žengti toliau, turime pasižiūrėti, ar iš tikrųjų reikia privalomų teisės aktų. Galbūt galime paskatinti įmonės e, veikti atidžiai, atsargiai ir to pakaktų. Mes būtent į tai gilinamės šiuo metu, bandome išsiaiškinti, reikia privalomų taisyklių, įstatymų ar galbūt galėsime e, užtikrinti atsargumo principus e, į ekonomikos grandinės atskiras. E, Ron Junkamp kalbės Pirmasis jis EBPO darbo grupiai vadovauja, kuri užsima atsakingu verslo elgesiu. Ir galiu pasakyti, jog EBPO žengia gana įdomiai į, į priekį. Yra nustatyti reikalavimai įmonėms. Kalbam apie reikalavimus įmonėms e, kad būtų įtvirtinta prievalė pasirūpinti praktiškai. Ir būtų įdomu išgirsti konkrečiai, kaip e, tos gairės yra dėgiamos. Išklausysime e, pono Nuenkamp, o toliau kalbės. viešne, kuri pasisakys apie įmonių socialinę atsak, atskai, e, atsakomybę. E, ir konkrečiai bus kalbama apie Titano grupę cemento gamintojas. Olivier e, Dešuter, trečiasis kalbėtojas, jis yra e, Lioveno universiteto profesorius. Jis taip pat dirba Paryžyje ir dirba Junktinių tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitete. Kaip matote, turime tikrai svarbių svečių, kaip sakė kitas posėdžio pirmininkas, laiko neturime daug, taigi turėsime užtikrinti, kad, bus, kad būtų laikomasi skirto kalbėjimo laiko kiekvienam ekspertui. E, suteiksime po septynės minutės ir pirmasis pasakys ponas Niunkam. Ačiū pirmininkė, man labai malonu lankyti pas jūs šiandieną ir norėčiau e, grįžti prie poros dalykų, kuriuos jūs paminėjote Pakalbėsiu apie tai, ką padarė EBPO. Pirmiausiai dėl mineralų, tai e, mūsų darbas sudaro ES reglamento pagrindą ir parlamento rezoliucija praeitą savaitę patvirtinta, taip pat susijusi su mūsų darbu. EBPO daug kalba apie tai, kas vyksta su globalizacija, kokia yra šal, koks šaltinis poveikis ir ampas ambasadoriai kalba apie BPO gairias ir norima e, konkrečių rezultatų kovoti su problemomis ir šaltiniu poveikiu. Trumpai pristatysiu mūsų darbą. Matote, Elne e, Šiaurės Airijos samiai e, kaip tik augina Elnius. Buvo bandoma pastatyti vėjo jėgainės ten, bet uh, jos e, tuomet e, trukdė elnių augintojams, kadangi elniai ten nebegalėdavo e, ganytis, buvo pateiktas skundas ir nagrinėjant šį skundą buvo suteikta kompensacija samams dėl to, kad jie neteko gamyklų savo elniams. Rana Plaza, visi žinote, kas tai yra. Praeitą savaitę rezoliucija buvo e, priimta, kaip žinia, Danijoje jau vienas, viena byla buvo pradėta prieš mažmeninką. E, taip pat pradėta byla prieš auditorius Rana Plaza tam, kad nebebūtų daugiau tokių problemų ateityje. Gera naujiena yra ta, kad vakar e, buvo pasis pateiktas skundas prieš, e, tiksliau, profsąjungos pateikė skundą dėl FIFOS prieš metus ir vakar buvo e, pasiektas rimas dėl Kataro 2022 metų čempionato, nes manoma, kad toje šalyje pažeidimas teisės, žmogus teisės ir e, FIFA privalo užtikrinti deramą stropumą, siekti, kad e, žmogaus teisų padėtis pagerėtų ir dabar bus e, rengiamos bendros inspekcijos patikrinimai, e, žiūrima, kaip dirba statybininkai. Ir e, taigi egzistuoja skundų teikimo mechanizmas ir jis duoda rezultatų. E, noriu pasakyti, kad egzistuoja daugia šalių sutarimas dėl verslo ir žmogaus teisių. E, ir šiaip rekomendacijas mes rengėme, kurios yra nesai, neprivalomos įmonėms. Tačiau įdomu yra tai, kad vyriausybių, vyriausybėms ir vyriausybių sistemoms E, tai yra privaloma. Jos privalo e, dėkti tas gairias. Taigi turime tokią hybridinę sistemą privaloma vyriausybėms, neprivaloma verslui. Tačiau visuomet e, vertinami šios rekomendacijos kaip morališkai privalomos, ne teisė, teisinė prasme. Jeigu paėsime į verslą, į žmogaus teisės, kas padaryta per pastarus 15 metų, nuo 2011 metų, kai e, į gairias įkomporuoti tie du elementai - verslas žmogus teisės, atsirado nacionaliniai kontaktiniai punktai, skundų mechanizmas ir apie 50 procentų visų skundų yra susijus, susijęs su žmogus teisėmis. Gera žinia yra tai, kad 50 procentų maždaug iš e, priimtų atvejų e, veda link susitarimų, kaip kad ką tik minėjau FIFOS E, pavyzdį ir maždaug 26 procentai e, duoda pozityvių rezultatų, kartais gyvenami pokyčiai, pagerinamas sveikatos ar e, darbuotojų apsauga ir profsąjungos ir bendrovės pasiekia starimus. Yra daug įvairių galimybių susitarti, sprendžiant problemas tai yra toks išskirtinis dalykas, nes tai yra vienas iš nedaugelio skundų teikimo mechanizmų, kur galima pateikti skundus iš kitų teritorijų. Mes turime 47 narius, bet skundus galima pateikti iš daugiau kaip šimto šalių. E, pavyzdžiui, drabužių sektorius, tekstilės sektorius Indijoje ir galima kreiptis iš Indijos į mūsų kontaktinį punktą. Iš Bahreino Prancūziją galima pateikti, nusiųsti skundą. Taigi tai yra labai svarbu. Iš tikrųjų veikiame globaliai. Kitas dalykas, deramas tropumas 2011 metais EBPO ir jungtinės tautos įdėgė deramos tropumo savoką, kad būtų užtikrinta, jog e, pasaulinė tiekimo ir vertybė, vertės grandinė prisimtų savo atsakomybės dalį ir yra parengtos gairės e, sektoriams, pavyzdžiui, dėl mineralų, tai yra gal naujausias pasiekimas mineralų gavybos srityje, tikriausiai nenostabu, kad ES neseniai įvedė privalomas taisyklės importuotojams, taip pat jungtinių tautų kvotų sistemoje žemės ūkio tiekimo grandinėje padaryta tai, taip pat kalnakasybos srityje gairės atsirado institucijams investuotams, tai taip pat yra labai svarbu. Ir e, naujausias dalykas e, pradėjome taikyti gairias tekstilės, drabužių sektoriui deramos tropumo. Ir Europos parlamentas visai neseniai patvirtino rezoliuciją ir taigi šis sektorius dabar viso pasaulio mastu yra e, reglamentuojamas Indija, Bangladešas, Kambodija, Vietnamas. Ir galima pasakyti, kad tai susijęs su veiksmais visame pasaulyje ir 47 e, šalis narės dėl e, tų privalomų principų mm, tarsi vaidina labai svarbu vaidmenį ir tai vaidina svarbu vaidmenį ir besivystančioms šalims atsiranda taip pat eksporto naujų galimybių. Jos privalo laikytis reikalavimų taip pat, kad galėtų eksportuoti į ES. Ir ES vaidmuo šiose tie yra labai svarbus. Ji, e, galima sakyti, yra lyderė pasaulyje. Aš kalbu visų kontinentų vardu. ES E, galiu pasakyti, kad na, nacionaliniai kontaktiniai punktai e, Prancūzijos, Niderlandų, kitų šalių tikrai dirba pavyzdingai ir ES remia mūsų darbą dėl deramos traukumo e, visose sektoriuose, mineralų, tekstilės sektoriuje tikrai dirbama labai veiksmingai. Dar e, galiu pasakyti, kad dėje ne. E, E, viskas taip gražu, nes devyni nacionaliniai kontaktiniai punktai kol kas neveikia valstybėse narėse ir ES galėtų paraginti e, tokius e, centrus dirbti aktyviau ir atlikti partneriškų institucijų, gimniškų institucijų peržiūrą. Ačiū, ačiū šią išsame apžvalgą. Dabar ponia Aleksijų. Ačiū už galimybę pasisakyti. Aš esu Marija Aleksijų, kalbėsiu apie cemento įmonę veikiančią Europoje jau daugiau nei 110 metų. Mūsų patirtis yra ilgametė. Šiuo metu turime daugiau nei 5 tūkstančius e, tiesioginių darbuotojų ir maždaug dar 5 tūkstančiai darbuotojų dirba arba sudarę su mumis nuolatinės sutartis arba atlieka aptarnavimo operacijas dešimtyje šalių. Mes vadovavomės vertybėmis, šešiomis vertybėmis, kurios vienyje mūsų žmonės. E, ir dvi vertybės yra ypatingos svarbos. Viena yra įmonės socialinė atsakomybė, kita yra principingumas. Būtent šios vertybės iki šiol ir lėmė tai, ką įmonė daro e, socialinės atsakomybės srityje. Viena iš sričių, kurioje stengiamės dirbti, tai, tai yra siekiame tvarumo visoje vertės grandinėje Bet turiu pasakyti, kad tai užtikrinti labai sunku. Tai sunku užtikrinti todėl, kad nepakanka vien to tikėti. Reikia tai įgyvendinti praktiškai ir parodyti, kad parodytume, kaip mes dirbame. Reikia nuolat fiksuoti, ką darome ir kaip tai darome. Ir čia labai praverčia ataskaitos. Jos yra lik veidrodis, į kurį galima e, pasižiūrėti ir pasižiūrėti, ar tikrai, ir pamatyti, ar tikrai tai, ką jūs sakote, yra įgyvendinama praktiškai. Į mūsų įmonę e, vadovautis įmonės socialinė atsakomybės principais pradėjo seniai. Pirmoji ataskaita šią temą buvo pateikta 1983 metais. Tuo metu E, ta ataskaita buvo susijusi tik su e, patronuojančios įmonės veikla Graikijoje. Vėliau e, įmonė pradėjo teikti ataskaitas kaip grupė ir įtraukė informaciją iš visų šalių, kuriuose vykdė veiklą. Kai buvo patvirtinta ES nauja direktyva, mes labai apsidžiaugiame, nes pagalvojame, kad Ši direktyva labai svarbi, ji turėtų mums visiems padėti įveikti iššūkius ir tai daryti pragmatiškiau. Žinoma, Čia aš kalbu net apie, ne tik apie grupės ataskaitas. Titan nusprendė teikti ataskaitas ir vietos lygių. Ir pavyzdžiui, Panaši ataskaita bus pateikta Serbijoje, Bulgarijoje, Kosove, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir Egipte. Ir ypač besivystančiose šalise e, tokia, tokios ataskaitos yra turbūt svarbesnės, laikomos svarbesnėmis nei išsivyščiusiose rinkose. Nebūtina teikti ataskaitų apie viską, reikia teikti ataskaitas apie esminius klausimus. Žinoma, kiekvienoje šalyje susidurėmo su skirtingais iššūkiais, skirtingomis problemomis. Kiekvienoje rinkoje yra skirtingi prioritetai ir skirtingos sąlygos. Čia matote, kaip yra įvardyjami reikšmingi klausimai, kam skiriamas prioritetas. Taigi čia nurodome pagrindinius klausimus, kuriuos reikia suprasti rinkoje. Ir tai mes darome ne tik per pateikdami ataskaitas. Mes bandome tai suprasti vertindami, ką darome, bandydami įveikti problemas kiekvienoje šalyje. Mūsų ataskaitoje šiuo metu e, yra skelbiama apie pagrindinius rodiklius. Vertiname tai, kas mūsų nuomonė yra svarbiausia socialinės atsakomybės požiūrių. Tai reiškia, kad kiekvienoje ataskaitoje savo akcininkams Mes e, atskleidžiame informaciją, ją susijęme su dešimt pagrindinių pasaulinio susitarimo principų, nes manome, kad tai yra pagrindiniai dalykai kiekvienam sektoriui. Taigi turime pradėti nuo pagrindinių dalykų, o vėliau juos papildyti ir tuo, kas svarbu mūsų sektoriui. Ir Dėl šios priežasties mūsų ataskaita grindžiama dešimtimi pasaulinio susitarimo principų, o šalia dar mes ją papildome tuo, kas svarbu mūsų sektoriui ir vadovavomės gairėmis kurios yra parengtos pagal tvarumo iniciatyvą. Ar svarbu savo ataskaitoje e, kalbėti apie pagrindinius e, rodiklius? taip, tai yra svarbu, nepakanka vien žvelgti į save veidrodėje, svarbu kitiems parodyti vaizdą, kad jie jums pasakytų, ar tas vaizdas pakankamai geras. Mm, ateityje mes manome, kad e, tūkstantmečio vystimosi tikslai numatyti iki 2030 metų bus labai svarbus ne tik mums, bet ir kitoms įmonėms. Jie bus svarbus ir šalise, ir regionų lygių, ir sektorių lygių, nes mes turime lyginti vieni kitus ne tik pagal savo konkurencingumą, bet ir pagal tai, kaip mes prisidedame prie rinkų, kuriuose veikiame pokyčių tai turėtų būti mūsų ilgalaikė perspektyva. Mes turime e, susivienyti su bendraminčiais, bendramintėmis organizacijomis, kad spręstume esminės problemas ir kad mėgintume keisti tai, ką reikia keisti. Ar lengva tai daryti? Ne. Kaip mes galime viso to pasiekti tik imdamėsi bendrų veiksmų. Ir žinoma, turime suprasti, kad galime daryti įtaką tik savo įtakos e, sferoje. Mm, negalėsime keisti to, kam neturime įtakos. Mm, na ir keletas e, pagrindinių pastebėjimų. Mm, ir įmonės, ir rinkos skiriasi savo brandumo lygiu Reikia pokyčių, bet kai kuriais atvejais tuos pokyčius paskatins tik privalom reikalavimai. Ačiū. Na, išgirdome labai aiškę verslo nuomonę. Dabar pereikime prie mokslo. Man dabar labai malonu e, suteikti žodį profesoriui e, Oliver Deščiutė iš Lioveno universiteto. Thank you, Mr. Chair. It's a great Dėkoju, pirminkė, man labai malonu, kad galiu Jums pristatyti keletą pozicijų apie tai, ką galėtų ES padaryti deramos trokmo sityje. E, nu, kalbu šiame bendrame e, INTA ir DRUA komitetų posėdė. Man labai malonu e, matyti žmogaus teisų pakomičio pirmininką mm, šiandien papiečiame posėdį. Aš e, šiek tiek išsameu pakalbėsiu apie trečią elementą mūsų diskusijos, tai yra kas, koks kelias mūsų laukia ateityje. Deramas traukumas yra e, vienas iš įmonio atsakomybės elementų, kaip žinia. Deramas tropumas buvo 2011 metais įtvirtintas, kai žmogaus teisų taryba uh, patvirtino jungtinių tautų gairias dėl verslo ir žmogaus teisių. Tie pagrindiniai principai yra. Akcentuoja tai, kad valstybės turi apsaugoti žmogus teisės, kad įmonės e, atsako už tai, kad būtų gerbiamas žmogus teisės, kad valstybės ir įmonės turi numatyti žalos atlyginimo mechanizmą aukoms. Taip pat numatyta gairėse e, reikalavimas įmonėms įdėkti sistemas, kurios leistų joms apibriežti žmogaus teisės, sukurti mechanizmus, kaip bus sprendžiamo žmogaus teisų problemos klausimai. Ir tokiu būdu e, įmonės turi užtikrinti deramą stropumą. Ši prievolė taikoma ne tik įmonėms ar korporacijoms, bet taip pat visai veiklai, visoms paslaugoms ir verslo santykiams įmonių. Ką tik tai buvo minėta, tai yra įmonių įtakos sfera. Taip pat tą papildo prievolė numatoma valstiems numatyti priemonės atlyginant e, aukoms tarptautinėse situacijose ir tai yra abiejų prievalių derinys, tai, kas mums labiausiai rūpi šiandieną. ES 16 e, metais e, ES taryba patvirtino šiotais metais atinkamus dokumentus, kurie numato e, geresnius žalos atlyginimo mechanizmus aukoms ir mes matome, e, kad egzistuoja politiniai įsipareigojimai, dabar reikėtų e, žengti toliau jungtinių tautų žmogaus teisų struktūrų, pavyzdžiui, ekonominių socialinių teisų komitetas, aš ten dirbu, žmogaus teisų komitetas ir vaiko teisų komitetas komitetas taip pat užsima šiais klausimais. Ir žmogaus teisų sistema jungtinių tautų dirbo šioje srityje ir siekiama e, užtikrinti mechanizmus, per kuriuos būtų galima daryti įtaką įmonės, e, kuriuose turi veikti ir taip pat valstybės pagal savo kompetenciją, bet nelengva tai užtikrinti ir kartu su kolegomis mes paskelbėme ataskaitą apie trečiai ramsti ir kalbame apie visas kliūtis, su kuriomis susiduria aukos iš principo galbūt numatytas savo šalyje tarptautinės įmonės žalos atlyginimas mechanizmas jiems, bet yra sunkiau, kai tos įmonės veikia už atitinkamos valstybės teritorijos. Ir aš norėčiau plačiau pakalbėti apie ES situaciją ir pasiūlyti galimus e, scenarius ateičiai trumpai ir lengvai galima apibendrinti e, situaciją ES. E, Briuselio vienas reglamentas ir Romos antrasis reglamentas apibrėžia tam tikras e, nuostatas. Briuselio reglamentas 68 metų konvencija Briuselioje susijęs ir 2000 metais buvo inkorporuotas į es teisyną. Nacionaliniai ES teismai gali priimti skundus iš nukentėjusių asmenų, nukentėjusių dėl e, tam tikrų veikėjų, kurių buveinės yra Europos Sąjungoje. Ir e, tai taikoma Europos Sąjungos sąjungoje steigtoms įmonėms, bet jos gali užtraukti žalą, sukelti žalą už ES ribų, bet valstybių narių nacionaliniai teismai turi priimti tokius skundus antrame tarybos reglamento 44.2001 straipsnėje išdėstė tai, tai yra Briuselio vienas reglamentas. Ir e, peržiūrėtas dabar šis reglamentas 12.15.2012. Jis įsigaliojo 2014 metais sausio 1 dieną. Tas peržiūrėtas reglamentas ir šis principas liko nepakeistas. Taip pat turime e, vis daugiau pavyzdžių apie tai, kaip žmonės nukentėję nuo tarptautinių bendrovių e, žmogaus teisų pažeidimų e, tų įmonių, kurios įsteigtos ES, kreipiasi į ES valstybės narės Kaip PLC, pavyzdžiui, vienas pavyzdys, tai yra įmonė įkurta numatyta Junktinė karalystėje ir piliečiai nukentėję gali kreiptis Junktinės karalystės e, teismą, kad galėtų užsitikrinti žalą dėl to, kad, pavyzdžiui, kalnakasybos veikla sukėlė žalą to žmogus sveikatai, o tą veiklą įvykdė Junktinė karalystė įsteigtos įmonės e, filialas. Taigi tokia e, apsauga numatyta pirmajame Briuselio reglamente. Neseniai matėme kitų bylų, pavyzdžiui, dėl naftos gavybos Nigerijoje bylos buvo nagrinėjamos e, Niderlandų teisme, taip pat Dramblio kalo krante buvo skundžiamas, gyventojai skundžiasi iš tos šalies dėl e, atliekų e, vežimo į tą šalį ir Junktinės karalystės teismai nagrinėjo bylas. Ir e, taigi, e, lex loci delikti e, principas taikomas, tai yra e, nusikaltimo įgnio vieta ir taip pat e, taikomas reglamentas 864-2009 metų dėl e, sutartinių santykių ir taip pat e, Jeigu aukos neapsaugo pakankamai primančios valstybės įstatymai, tai tuomet pagal tą principą e, reikalaujama, kad steigimosi valstybė narė atlygintų žalą. Išvada būtų tokia. Teisėjai, kurios e, sistema ES turėtų numatyti nukentėjusiems deramą apsaugą pagal Junktinių tautų žmogaus teisės priemonės, kurias aš esu jau paminėjęs. Ir nukentėję gali kreiptis į ES teismus, kad apskūstų e, ES kurtas e, bendrovės pagal šalis, kurioje jos įkurtos ir jos e, nukentė žmonės gali kreiptis pagal įstatymą tos šalies, kur įvyktas nusikaltimas, kurie patyrė žalą, jeigu tos šalies įstatymai jų pakankamai neapsaugo. Daugelis šiandieną žiūri ES ir bando sekti jos pavyzdžių, tačiau uh, Nežiūrint to, matome, kad ne vienodai vertinamas deramos tropumo principas 28-27 valstybėse narėse iš tiesų nesuderintas šis principas jo taikymas ES ir egzistuoja skirtingas požiūris į šį klausimą. Ir taip pat kyla klausimas, ar pagrindinė patronuojanti įmonė turi kontroliuoti e, filialą ar dukterinę įmonę, ar pirkėjas, pavyzdžiui, turi kontroliuoti tiekėjo veiklą, iš kurio perkama, kad užtikrintų, kad prekių ir paslaugų tiekėjas nepažeistų aplinkos standarto ar darbo ar žmogaus teisių. E, klasikinis požiūris buvo toks e, patronuojantį bendrovę ar pirkėjas atsakingi prieš nukentėjusius tik tiek, kiek ta įmonė aktyviai veikia e, E, ir jeigu tas, ta veikla sukėlė žalą. Tokiu būdu nukentėję gali pirkėją ar patronuojančią įmonę paduoti į teismą, nes e, tai reiškia, kad e, jie įtakojo tą elgesį, kuris sukėlė žalą nukentėjusiam. Alternatyvus požiūris kuri dabar siekiama plačiau dėkti jungtinių tautų žmogaus teisų sistemoje, yra deramos tropumo principas. Pagal jį patronuojantį bendrovę privalo e, savo dukterinės įmonės kontroliuoti, o pirkėjas privalo tiekimo grandinę kontroliuoti ir siekti išsiaiškinti, ar tiekėjai e, vykdo tam tikrus reikalavimus. E, tą galima iliustruoti įvairiais pavyzdžiais. E, jie rodo, kad skirtingi požiūriai turi savo e, pliusų ir minusų. Aš matau, pirmininkė, kad jūs man, duote man ženklą, kad man laikas baigėsi, bet galiu pasakyti, kad kai kurie dalykai atsispindi ES teisės aktuose. Buvo minimas reglamentas dėl mineralų išgaunamų konfliktų zonose, taip pat medienos reglamentas yra 15 metų kiti dokumentai priimti šioje srityje ir matome, kad vyksta pokyčiai Europos Sąjungoje ir e, raginama Europos Sąjunga imtis iniciatyvos. E, pavyzdžiui, kad valstybės narės imtųsi iniciatyvų, kad Junktinė karalystė imtųsi iniciatyvų ir 17, šių metų kovo mėnesį Prancūzijos parlamentas taip pat įvedė reikalavimą e, užtikrinti deramos tropumo principų laikymasi. Prieš keletą dienų yra paskelbta taip pat nuomonė apie tai, kaip užtikrinti mm, teisę į žalos atlyginimą verslo ir žmogaus teisų kontekste. Ir prašoma, kad ES taip pat dėktų deramos trapumo principus ir prašoma Europos komisija, parlamentas Europos prašė Europos komisiją veikti ir komisija pernai gruodį sureagavo į šį prašymą ir devini nacionaliniai parlamentai taip pat prie to prisijungė ir raginama, kad Europos Sąjunga įdėktų e, deramos trapumo principą ir vis tik tai komisija be jokio paaiškinimo pateikė atsakymą, pasakė, kad ji neketina e, šio teikti atitinkamų pasiūlymų šioje srityje dirbti toliau. Labai malonu, kad surinktas šis klausimas ir mes dabar turėsime galimybę padidinti spaudimą komisiją ir galėsime dirbti toliau šioje srityje. Ačiū pirmininkė, ačiū už kantrybę. Ačiū, labai aiškus pasisakymas, aiškus reikalavimai. Kolegos, dabar turime 25 minutės klausimams. Bet tikrai klausimams, o ne pozicijoms išdėstyti. O tada turėsime galimybę išgirsti komisijos atsakymą ir, žinoma, savo ekspertų reakciją. Kas norėtų pasisakyti? Marija Arena, toliau Heidi Hautala. Merci, euh, merci. Dėkuoju. Dėkuoju pranešėjams. Aš e, esu pranešėja apie verčių grandinė. Europa šiame kontekste vaidina svarbu vaidmenį ir e, Europa čia vaidina netgi labai svarbu vaidmenį. Vienas iš pranešėjų sakė, jog e, prekybos srautai 75 procentai e, prekybos srautų yra susiję su gamyba, tad mes esame verčių kūrimo grandinėje šiame kontekste ir labai svarbu aiškintis, kaip įmonės perka ir kokį tai turi poveikį aplinkosaugai ir socialiniams teisėms bei aplinkosauginiams teisėms. Diskusijų su įmonėmis metu iš kai kurių įmonių mes girdėjome, kad privaloma pobūdžio nuostatos gali prisidėti prie sąžiningos konkurencijos užtikrinimo, todėl kad ta aplinka, kuri nėra harmonizuota ir kur e, e, tinkamas įgyvendimas turi vykti savanoriškų pagrindų, tai tokia aplinka nebūtinai skatina sąžiningą konkurenciją. Todėl kai kurios įmonės pasisako už privalomo pobūdžio reikalavimus. E, tokios įmonės ar įmonių e, atstovavimo organizacijos kaip Business Europe nepasisako už privalomo pobūdžio e, nuostatas. Ar tas e, tinkamas stropumas vis dėlto yra teigiamas aspektas, ar tai yra tik tai našta įmonėms? Pone Hautala. Aš turiu tris klausimus. Vieną ponui Vinenkampui. Maniau, kad jūs pateikėte puikių pavyzdžių ir gerų minčių, tačiau kol kas e, pagrindiniai dalykai dar nepasiekti. Žinome, kad e, atlyginimų lygis Bangladeše ir kitur dar nėra tinkamų lygmens. Mano klausimas būtų toks. E, Ką gali ES padaryti, kokias priemonės gali naudoti siekdama šitų tikslų? Kitas klausimas yra. Pone Aleksijų, jūs kalbėjote apie poveikį klimato kaitai. Aš norėčiau paklausti, su kokiamis problemomis jūs e, susidur, susid, susidurėte šioje srityje ir ES padeda spręsti tas problemas, o galbūt ne ES padeda spręsti tas klausimus. Paskui ponui Desuter klausimas. E, verslas ir žmogaus teisės, ko čia dar reikėtų ir ką ES arba ES komisija turėtų čia dar nuveikti. Dėkuoju. Ponas Gibbs. E, dziękuję bardzo za tą pierwszą odsłonę e, dzisiejszego wysłuchania. Ja myślę, że Ačiū. Ačiū už pirmąją šių klausimų dalį. Ačiū už pranešimus. Manau, kad jau ne pirmą kartą žmogaus teisų pakomitetie mes kalbame apie e, klausimus susijusius žmogaus teisėmis ir verslu. Prisimenu, kad ankstesnės kadencijos metu mes taip pat nagrinėjome šią temą. Prisimenu Inte komiteto ir Jūri komiteto parengtą nuomonę. Be to, e, kai kurie iš šių aspektų buvo apžvelgti ir metinėje žmogaus teisų padėties pasaulyje ataskaitoje. Aš manau, kad nuo to momento, kai jungtinės tautos nusprendė patvirtinti žmogaus teisų gairias skirtas verslui, susiklosti visiškai nauja situacija kokybės požiūrių. Tai matau ir mūsų rezoliucijoje dėl metinės žmogaus teisų ataskaitos ir sesijos, kuri vyksta Ženevoje. Aš manau, kad susiklostė unikali situacija. Mm, mes e, dabar minime penktasias tų gairių patvirtinimo e, metinės ir manau galime jau pasižiūrėti, kas yra atlikta. Ir ši analizė, kurią mes aptarėme, yra labai, yra labai naudinga. Viena vertus, ji rodo, kad pasiekta įdomių, gerų rezultatų kai kuriuose šalise. 12 valstybių narių nusprendė visapusiškai gyvendinti nacionalinius veiksmų planus šios ryties. Ir mm, dar maždaug dešimtyje šalių procesas yra pasistumėjęs į priekį, pasiekti vieni geriausių rezultatų Europoje. Tačiau yra ir kitų pavyzdžių, pavyzdžiui, Afrikoje ir Pietų Amerikoje. Mm, dar galiu paminėti ir Jordaniją, Tai rodo, kad šios gairės tam tikrą prasme šiam procesui suteikia visiškai naują dinamiką. Žinoma, lieka neatsakytas vienas klausimas, mm, kada ir kiek tarptautinė bendryje bus pasirengusi patvirtinti privalomus sprendimus, patvirtinti prievolės, kurios peržengtų nacionalinių veiksmų planų ribas. Manau, kad mūsų dar laukia ES, dar laukia ilgas kelias. Kalbėtojas iš EBPO pateikė gerų pavyzdžių, jis iš pat pradžių parodė pavyzdį iš Duka, e, kur buvo uh, aptikta, tam nustatyta tam tikrų trūkumų žmogaus teisų ir verslo srityje ir visą tai lėmė mm, katastrofą. E, ši įmonė palaikė labai daug ryšių su įmonėmis, e, daugeliu įmonių, kurios veikia Europoje. Taigi mm, tai, kas vyksta kitur, turi poveikį ir mums, ir mes turime apie tai kalbėti. O kalbant apie direktyvą dėl ataskaitų teikimų reikalavimų, ypač nuostatų taikomų tam tikrą kapitalą turinčiam verslui, e, prievolė teikti informaciją, tai yra vadinamosios nefinansinės ataskaitos. E, visam tam taikomos taisyklės keičia taip, kaip mes, tai, kaip mes vertiname situaciją. Taigi labai ačiū, dėkoju poniai Aleksijų už labai įdomią informaciją. Jūs sakėte, kad e, šie dalykai jūsų įmoniai labai svarbus ir jūsų įmonė pradėjo tokio tipo ataskaitas teikti daug anksčiau, nei buvo paskelbtos gairės. Manau, labai svarbu galvoti apie tokius dalykus. Ačiū. Pone Rodrygės, jis sėdi kažkur toli, nelabai ją matau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems trims pranešėjams. Ačiū, kad atvykote ir ačiū, kad pasisakėte. Taip pat e, norėčiau sureaguoti tai, ką sakė mūsų pirmininkas ponas Langė E, kurių pagrindų klausiu, kiek žmonių dar turi mirti, kiek vaikų turi mirti, kiek dar išnaudojama turi būti žmonių, kad mes pradėtume eiti į priekį ir gyvendume e, privalomus reikalavimus. Aš e, suprantu, kad labai sudėtinga administracinio požiūrių sukurti mechanizmus ir norėčiau paklausti, ar buvo palygintas sudėtingumas kiekvienos iš tos e, mokestinių priemonių, kurios padėtų išsaugoti gyvybės ir pagerintų darbo sąlygas. Hautala, yeah, uh, the, the Ačiū. Na, man pagrindinis dalykas išriškėjęs visose trijose pasisakymuose turbūt tai, ką sakė ponas Dišiutė. Iš tikrųjų, vis labiau sutarėma dėl uh, to, kad reikia privalomų reikalavimų dėl deramo stropumo. Ir jūs turbūt žinote, kaip parlamentas balsavo šio klausimu per pastarosius dviejus ar trejus metus. Noriu paklausti pono Dešiutę, ar matote, kad vis daugiau šakinių įmonių ar organizacijų uh, pasisako už privalomą deramą stropumą, kad būtų sukurtos vienodos konkurencinės sąlygos, kad mm, įmonės galėtų konkuruoti, mm, kad nebūtų tokios situacijų, kad mm, nereikėtų konkuruoti su įmonėmis, kurios veikia neatsakingai ir nesivadovauja deromo stropumo principu. Na, reikėtų prisiminti, kad mes ne visą laiką čia dirbame ir Noriu paklausti ir pono Nivenkamp, EBPO atstovo. Ar manote, kad e, bus įtrauktos atitinkamos formuluotės dėl deramo stropumo, e, teisų gynimo priemonių ir nefinansinės informacijos atskleidimo busimuose susitarimuose dėl laisvos priekybos ausdrücklich bedanken bei allen drei. Dėkuoju, pan pirmininkė. Noriu padėkoti visiems trims pranešėjams. Mes ne pirmą kartą kalbame šiomis e, temomis. Mes e, diskutuojame taip pat apie konkrečius teisėkuros e, pasiūlymus ir e, diskutuojame apie tai, ar tas deramas tropumas turi būti prievolė teisinė ar ne. Inta komitetas buvo siuntė delegaciją į e, Dramblio kaulo e, krantą ir ten mes domėjomės bananų sektorių ir e, vertės kūrimo grandinę. Ir bandėme apimti visą procesą ir suprasti, kokia yra įmonių ir gamintojų atsakomybė dėl darbo sąlygų ir eksploatavimo viso to proceso metu. Taip pat e, kokį vaidmenį čia vaidina prekybos centrai, kurie išdėsto savo lentynose tuos bananus. Tad mes bandėme apimti visą procesą nuo pat uh, nuo gamintojo iki vartotojo. E, šiame kontekste taip pat nagrinėjome ir atliekų aspektą, ir elektroninių atliekų e, as, aspektą. Šituo atveju čia kalba sukosi apie Ganos rinką. Ir e, taip pat kėlėme klausimus apie tų atliekų tvarkymą tą sektorių ir ten dirbančius žmonės. Kyla klausimas, kokiu mastu mes turime nagrinėti atsakomybės aspektą e, vertės grandinės kontekste. EBPO, PPO, Europos e, sąjunga neturėtų apsiriboti vien tik tai saistančių nuostatų kūrimu. Šios organizacijos turėtų taip pat e, galvoti, kaip turi būti įgyvendinami bendri kriterijai ir bendros taisyklės užtikrinant tinkamą vertės kūrimo grandinę. Kai kurie iš tų kriterijų gali būti gyvendami ir savanoriškai, ir tai yra geras dalykas, tačiau kita vertus yra konkurencija ir jinai e, kaip ir reikalautų privalomą pobūdžio priemonių. Tad turime čia rasti tinkamą pusiausvyrą. Dėkuoju. Klausimas ponui Aleksijų ir ponui Newcamp. Kaip yra su įgyvendinimu, ar nuostatos turi būti privalomo pobūdžio ar ne. Pavyzdžiui, kalbant apie nefinansinio pobūdžio ataskaitas, kas užtikrina e, tokio pobūdžio informacijos tikslumą ir tikrumą ir kas e, užtikrina, kad įmonės laikosi savo įsipareigojimu. Kitas klausimas ponui Dešuter. Jūs minėjote Vokietijos, Prancūzijos teisės aktus, minėjote kitų, kitų valstybių pavyzdžius. Ar būtų prasminga vidaus rinkoje, kur įgyvendama vieninga politika, kelti tokį klausimą? Na, o dabar e, žodis Europos e, komisijai. Ačiū. Na, aš pamėginsiu pasisakyti kolegų iš kelių direktoratų vardu. Aš esu Pedro Tuna, e, buvau koordinatorius, e, dirbantis atsakingame e, direktorate dėl įmonių socialinės atsakomybės nuo 2000 metų. E, taigi keletą minučių pasisakysiu, nes buvo išsakyta pastabų, šiek tiek kritikos. Norėčiau dabar apžvelgti tai, ką komisija nuveikė, ką daro ir ką yra pasirengusi daryti. Bet turiu pasakyti, kad šioje srityje dirbame ne tik mes, e, be institucijų dar veikia ir valstybės narės, joms tenka svarbus vaidmo ir yra parlamentas, jums taip pat tenka svarbus vaidmo. Be to yra ir privatus partneriai, verslas, kuriems atstovauja čia viena iš tvariausių įmonių, tit, pavyzdžiui, Titan. E, na, bet pirmiausia, pakalbėsiu apie komisiją. Komisija parengė ir gyvendinamų daugiau direktyvų dėl e, savanoriško išmanaus e, požiūrio, e, kur kaip tinkama politinį požiūrį įvardijo Richard Howitt ir kiti kolegos. Buvo paprašyta imtis tų iniciatyvų ir mes tai darome. Mes pateikėme pasiūlymų dėl nefinansinės informacijos atskleidimo ir aš suteiksiu galimybę kolegoms iš FISMA generalinio direktorato uh, apie tai pakalbėti. Taigi mes peržiūrėjome direktyvą ir be to, kas buvo numatyta 2011 metų socialinės atsakomybės strategijos, mes e, parengėme mineralų iš konfliktinių zonų reglamentą, taip pat ir kitų reglamentų. Taigi reguliavimo požiūrių nuveikėme tikrai daug. Aš žinoma kalbu savo uh, direktorato vardu kolega, jeigu suteiksite jam žodį, mane papildys. Kalbant apie nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvą, yra būdas Europos lygių spręsti deramos tropumo klausimą. Tikrai yra daug galimybių tai daryti, aš apie tai plačiau nekalbėsiu. Yra daugybė savanoriškų priemonių, tai yra priekybos susitarimai, kolegų peržiūra, mes taip pat raginome valstybės narės renkti nacionalinius planus dėl žmogaus teisų ir taip toliau. Devynios iš dvylikos šalių, e, aš čia žinoma dabar, čia remiuosi tyrimu, kuris yra labai geras ir kuris bus patvirtint, e, pristatytas per kitą klausimų dalį. Taigi, devynios iš dvylikos šalių, kurios jau parengė nacionalinius planus dėl verslo žmogaus teisių yra iš ES ir taip pat greitai prisijungs ir Prancūzija, nors Prancūzijos padėtis prieš rinkimus sudėtinga, vis dėlto jos vyriausybė parengė planą ir dabar jau mūsų yra devynios iš dvylikos. Dar penkios ar šešios valstybės narės rengia planus. Bet dar yra 12 ar 13 valstybių narių, kurios net nepradėjo šio darbo, bet žinoma, kiekvienas turi prisimti savo atsakomybę. Aš e, gilinausi į visas Europos parlamento rezoliucijas, nuomonės, į jas reagavau. Dabar noriu sureaguoti į pono Dešiuter pastabą, kad komisija e, pateikė nuvilintį atsakymą dėl žaliosios kortelės iniciatyvos. Bet, ponė Dešiuter, aš siūlau Jums pasiskaityti visą atsakymą. Komisija ten sako štai ką. Turint galvoje, atsižvelgdama į E, veiksmus, kurie dabar vykdomi arba kurie jau baigti ir priedę galite rasti daugiau informacijos. Komisija neturi planų šiuo etapu tvirtinti kitų teisės aktų, tačiau glaudžiai bendradarbiaudama su pagrindiniais partneriais jis stebi, kaip kinta situacija valstybėse narėse ir tarptautinėse institucijose. Turiu galvoje e, situaciją susijusią su įmonių socialinę atsakomybę ir žmogaus teisėmis versle. Na, mm, mes gal čia šiek tiek vėluojame, yra aštuonios ar devynios valstybės narės, kurios dar neperkelė nefinansinės informacijos direktyvos, taip pat viešųjų pirkimų direktyvos. Taigi didelį darbą dar turi atlikti valstybės narės. Teisėkuros institucijos numatė ketverių metų laikotarpį, per kurį turi įsigalioti reglamentas dėl mineralų iš konfliktinių zonų. Tokio ilgo laikotarpio, įsigaliojimo laikotarpio aš nema, nesu matęs per visą komisijos darbą, o jūs tam pritarėte. Toliau akcininkų direktyva įsigalios 2019 metais. Dar daug ką reikia atlikti. E, komisija mano, kad e, visų pirma reikia įgyvendinti visas priemonės, kurios jau yra numatytos žiūrėsime, kaip bus, vyks rinkimai Junktinėje karalystėje birželio 8 dieną. Na, panašu, kad ponia Mei yra pasiryžusi panaikinti šio laikinės vergovės įstatymą. Žiūrėsime, kaip bus, kokia bus situacija kitur, žiūrėsime, kaip daugiau 6 tūkstančiai 000 įmonių Europoje įgyvendins nefinansinės informacijos direktyvą. Taigi pirmiausia, gyvenkime tai, kas e, jau patvirtinta, o paskui žiūrėsim. Dėkuoju. Nereikėtų kalbėti dar kartą apie trišalės darybas dėl konfliktinių mineralų, nes jeigu pradėsime kalbėti apie tai, tai pakalbėsiu aš, ką daro komisija, kiek jiems užtruko pateikti. Uh, reglamentui. Dėkoju, viskas įspręsta. E, suteiksiu kiekvienam iš ekspertų po keturias minutės. Prašom, pirmasis e, ponas Nuenkamp. Dėkui, pirmininkė. Manęs klausė apie dermas trūkumą, ar jis sukuria papildomos vertės, ar yra tik administracinė našta. Mes manome, kad daugumą tyrimų rodo, jog atsakingas verslas yra geresnis verslas. Ir geresni finansiniai rezultatai tokio verslo būna. E, galima sakyti, kad deramas stropumas ilgalaikėje perspektyvoje reiškia e, daugiau naudos įmoniai. Tai yra papildoma deramo stropumo vertė. Ką galėtų padaryti Europos Sąjunga? Kaip sakiau, valstybės narės turėtų įkurti visos nacionalinius kontaktinius punktus, nes e, dėl verslo žmogus teisų mes turime gana ypatingą teisų gynimo priemonę. Ir reikia, kad būtų įsteigti tokie kontaktiniai punktai, kad ištekliai pakankamai būtų pakankamai skirti, nes kai kurių trūksta. Dėl daromos trukmo taip pat reikia dirbti toliau ir nuo švelniųjų priemonių galima perėti prie teisės aktų. Taip pat reikia priemonių, kurios švelnesis priemonės padarytų griežtesnėmis priemonėmis. Matome pavyzdžių iš Kanados jeigu nesilaikoma EBPO gairių, e, e, ekonominės diplomatijos parama nutraukiama įmonėms. Ir pavyzdžiui, jeigu kažkas kreipiasi į nacionalinį Kanados punktą, tai įmonė praras paramą, kreditavimo lengvatinį ir e, pagalbą iš priekybos misijų. Dėl konfliktų mineralų yra viešųjų pirkimų priemonės. Ir Europos Sąjunga, pavyzdžiui, yra priemasių priemonių nuo valst... įmonių, eksporto agentūrų atžvilgių ir panašiai. O dėl laisvosios prekybos tarimų yra daug minčių, kaip galima būtų sustiprinti ryšį tarp jungtinių tautų pagrindinių principų ir mm, EBPO gairių E, švarių rankų doktrina Prancūzijoje yra gyventinama, mes neturėjome laiko į tai gilintis. Kitas dar dalykas, kuris svarbus ES, ką būtų galima padaryti, būtų ES lyderystė. Aš bent jau matau tą vaidmenį ir matau, kad jisai nepakankamai yra įvertinamas. Verslas ir vyriausybės valstybių narių prašo veiksmų plano e, dėl atsakingo verslo iš ES ir tikrai yra poreikis turėti tokį planą. Visi nori to, ne NVO, profsąjungos, visi ir jūs turėtumėte siekti rezultatų. Visiškai teisingai, dėkoju. Pane Aleksijų. Dėkoju Jums už klausimus ir norėčiau pradžioje atsakydama pasakyti, kad žmogaus teisės yra visų pirma politinis labai rimtas dalykas. Verslo e, klausimų, verslo problema tai tampa, kai kyla įvairūs sunkumai, įvairios problemos ar politinės problemos egzistuojančios skirtingose rinkose. Aš manau, jog Europos Sąjunga uh, jau seniai plėtoja atsakomybės kultūrą, kuria gana gili įsišaknyjusi. Ir aš galiu iš savo darbo įvairiose šalise e, tą pasakyti. E, kiti kolegos galbūt turi kitokios patirties, kurie dirba e, su dėlėmis daugia nacionalinėmis įmonėmis, bet aš taip pat galiu, galiu pasakyti, kad Europos Sąjunga taiko tam tikrą paradigmą. Uh, ir kitose šalise. Ir jeigu mes galėtume gauti daugiau paramos iš ES, būtų labai gerai, nes našta yra didžiulė. Dėl savanoriško ir privalomų, privalomų reikalavimų noriu pasakyti, jog verslui neįstatymas e, verslą veda į priekį. Tai yra kapitalo skolintojai ir klientai. Dėl tos priežasties, be to, kad Kai kurios įmonės e, yra labai matomas visuomenėje. Yra daug įmonių, kurios laikysis taisyklių ir reikalavimų, jeigu e, kreditoriai ir įmonės ir, ir, ir, ir e, klientai laikysis tų pačių principų. Ir klausimas, kaip veikti trečiosiose šalyse ir kai uh, susiduri su vyriausybė, kuri nesilaiko įstatymų ir reikalavimų žmogaus teisų srityje. Kaip elgtis tose situacijose? Yra atveju, kai e, šalių įstatymai netgi prieštarauja tarp tautiniai žmogaus, e, tautiniams žmogaus teisėms. Ir kaip veikti tokia įmonė, jeigu tu nesi didelė korporacija, kai nebūtinai turi galių įtikinti vyriausybę ir aiškinti, kad tai prieštarauja įstatymų. Kartais situacijos būna sudėtingos. Dėl tos priežasties labai svarbu pasižiūrėti, kaip e, viešųjų pirkimų direktyva uh, atrodys, kai bus patvirtinta, kaip ji bus įgyvendinta, nes tuo met atsiras konkrečios taisyklės galiausiančios rinkai ir visuomenė e, darys tai, ką turi daryti privatus sektorius, bent jau tiekumo gradinėje. O dėl klimato kaitos galiu pasakyti, jog tai cemento sektorioje labai aktualus dalykas, bet ir, ir pasaulinio masto problema. Mes turime imtis tam tikrų žingsnių, bet tai turi būti derinys įvairių priemonių, kurios leistų mums įgyvendinti geriausius principus mūsų pramoniai, kad sumažintume CO2 emisijas kaip galima daugiau. Tai jau vyksta ir tuo pačiu metu nereikėtų skatinti konkurencijos iš tų rinkų, e, kurios nesilaiko tokių pat taisyklių, nes tik tokiu būdu, tokiu būdu mes tik tai nužudysime Europos ekonomiką. Ir taip e, bus, jeigu mes ribosime tik mūsų įmonių veiklą, o leisime tokiems pat sektoriams kitur veikti be jokių apribojimų, be jokių taisyklių tie sektoriai gali e, skirti daugiau emisijų negu kad Europos sektorius dabar. Baigdama noriu pasakyti, kad mano nuomonė nefinansinių reikalavimų direktyva yra, nefinansiniai ne reikalavimai yra puikiai priemonė. Dabar reikia apsispręsti, kaip mes ją įgyvendinsime. Manau, kad reikia bendrauti su suinteresuotais subjektais, jie laukia mūsų pasiūlymų, paaiškinimų, ko, kodėl mes tą darome, kaip mes bandome pagerinti savo veiklą. Dėkoju. Dėkoju. E, dėkoju dabar profesorius Diskuter. Ačiū. Labai trumpai du pastebėjimai. Pirmiausiai, e, dėl to, ko klausė Marija Arena dėl sąnaudų ir naudos, įvedant privalomus reikalavimus dėl deramos tropumo įmenėms. Atsakysiu prancūziškai, nes jūs patikite, aišku, klausimą prancūzų kalba. Keturi aspektai. Visų pirma, labai svarbu suprasti, jog šie dalykai yra susiję su vartotojų kintančiais poreikiais nes e, vartotojai e, teigiamai žiūri ir atsidėkoja toms įmonėms, kurios elgesi atsakingai. ES taip pat gali laipsniškai parduoti ES e, etiketę, jeigu um, ES užtikrina, kad uh, būtų laikomasi tam tikrų reikalavimų visos grandinės plotmėje. Mano kolega uh, E, kaip tik tai akcentavo šitos dalykus. Antras dalykas, neturime pamiršti, jog e, vykstant teisėkuros reformams, pavyzdžiui, Prancūzijoje, neturime ateityje galbūt e, Olandijoje ar, ar Šveicarijoje vyks, nors Šveicarija ir ne ES nariai, tai tuomet, jeigu šitie dalykai nebus harmonizuojami, ES bus iškraipama konkurencija. Ir e, pirmininkui Langė noriu pasakyti, kad tai svarbi tendencija, kurią turime atsižvelgti. E, Kitas e, dalykas, tie žmonės, kurių teisės pažeidžiamos, gali ginti savo teisės ir nesant įmonių atsakomybės standartų harmonizavimo. Tai yra teisiniai aspektai. E, Prancūzijos nacionalinėje asamblėjoje, kuomet e, buvo nagrinėjamas Danielių uh, uh, Rua ir kitų pateikti pasiūlymai, taip pat stipriausias argumentas atrodė tas, jog prancūzijos įmonės nežinos, kokie e, standartai bus taikomi joms ir kaip joms reikės prižiūrėti filialus ar atstovybę savo. Tad e, turime vengti neiškumo šitais aspektais. Ir ketvirtas dalykas, klausimas buvo pateiktas dėl prekybos susitarimo. Aišku, ES įmonės, jeigu ES deramas tropumas bus prievalė, tai tuomet tos įmonės atsidurs galbūt blogesnėje padėtyje palyginus užsienio konkurentėmis, kurios bus mažiau skrupulingos ir mažiau reiklios. Tačiau būtent dėl tos pačios priežasties prekybos susitarimuose reikėtų įtvirtinti nuostatas dėl aplinkosaugos standartų laikymas, žmogaus teisių ir darbuotojų darbo sąlygų. E, ir kadangi e, sakoma, kad tai yra sudėtingi dalykai, reikia taikyti nediskriminacijos principą ir laikytis e, tarptautinių standartų. Kitas dalykas, ką trumpai norėjau paminėti yra pasiūlymai dėl Junktinių tautų narų staties dėl verslo ir žmogaus teisių. E, šiandien po piet bus apie tai konkrečiai kalbama, kokia yra mano pozicija. Aktualiausias dalykas yra e, numatyti teisinės tarpusavio pagalbos sustarti, kad valstybės narės galėtų kovoti su nebaudžiamumu įmonėms įvykdžius tam tikrus pažeidimus, kaip kad yra kovos su korupcija, pinigų plovimo ir terorizmu srityje reikia rinkti informaciją, pavyzdžiui, numatė galimybę rinkti informaciją tarptautiniu mastu, įšaldyti įmonių e, turtą ir e, atlikti, e, baudžiamosius, atlikti tyrimą teisminį. Teksako Chevron byla po to, kai 30 metų Peru ir Ekvadore ši įmonė e, teršė aplinką, dirba Bopal byla. Po 1964 e, e, metų indienai nukentėję Ekvadoro nukentėję žmonės užsitikrino uh, kad tai, kad teismai nagrinės bylas, bet jie nesugebėjo užsitikrinti kompensacijų, nes valstybės tarpusavėje valstybių teismai nebendradarbiavo. Ir aš tikiuosi, kad ES galėtų tautų kontekste prisidėti veiksmingai prie šios diskusijos. Dar vieną mintį komisijos asvos noriu pasakyti. Dėkuoju, aš norėjau pakomentuoti. Paaiškinti, kodėl ES neparengė veiksmų plano. Tarnybų lygmenių mes labai aiškiai žinome, ką reikėtų padaryti. Jūs e, matėte komisijos oficialų atsakymą e, dėl jungtinių tautų darbo tokias 2030 ir e, trumpai užsimenami šie dalykai, mes dirbsime ir toliau dėl įmonių socialinės atsakomybės ir panašių elementų ir pagal 2011 metų strategiją dėl įmonių socialinės atsakomybės ir tai yra e, dalinės atsakymas, e, dar noriu pasituoti dalinį atsakymą dėl žaliosios kortelės. Komisija e, mano, kad reikia įtiekti priemonės, kurios skatintų atsakingą elgesį ES įmonėse, ir perkant e, paslaugas arba prekes. Tai yra susijęs su spalio mėnesio komunikatu dėl žmogaus teisų ir demokratijos. Ir dar vienas niekieno nepaminėtas svarbus klausimas, kuris e, dera su bendru klausimu, tai yra uh, mo, reglamentas dėl mokesčių vengimo pagal uh, CBC reglamentą. Uh, Ir dar norėčiau pacituoti 16 metų komunikatą e, dėl darnaus vysimos tikslų. E, komisija rengs priemonės, kurios būtų bendro pobūdžio ir apimtų taip pat šią sritį. Aš nenorėjau pasakyti, kad komisija nieko nedaro, bet kartais norime, kad ji dirbtų daugiau. Dėkoju, dėkoju ekspertams Buvo labai e, naudinga padiskutuoti. Dėkoju e, pirmininkui, bendrapirmininkui. Labai malonu, kad mes kartu padirbėjome. Deja, turime grįžti į savo komitetą, bet dirbkime kartu ir ateityje. Ačiū.